Minutė kolega balsavimo paaiškinimui. Dell'eurobarometro del 2014 risulta che almeno un cittadino... 2014 metų tyrimas rodo, jog kas dešimtas pilietis Europoje dirba šešėlinės ekonomikos srityje. Mes turime siekti pusiausvyros. Graikijoje daugiausiai yra šešėlinės ekonomikos, tačiau ir tokių valstybių, kaip Luksemburgas, Švedija, Danija, Niderlandai taip pat turi pakankamai didelę e, šešėlinę ekonomiką. Sektorius, kuriame daugiausiai yra šitų problemų, yra statybų sektorius. Siekiant kovoti su šiomis e, problemomis, e, pateiktas pasiūlymas, dėl kurio balsavome, yra puikus dalykas. Tačiau 60 procentų tų darbdavių, kurie dirba neskaidriai, taip daro todėl, kad taip jie mažiau moka. Viena vertus, norint e, kovoti su šiomis problemomis, reikia supaprastinti taisyklės, kita vertus, reikia mažinti mokesčius, nes mokesčiai būtent yra pagrindinė šešėlinio darbo priežastis. Dėkuoju. Για ένα, το λόγο έχει για ένα λεπτό επίσης. Dėkoju. Minutė. Kolegiai Gonzalės Penėm. Dėkoju. Sunku kiekybiškai vertinti, kiek yra to nedeklaruoto darbo. Pirminiais vertinimais Ispanijoje tai sudarė 20 procentų BVP. Tai yra didžiulė rykštė tai neigiamai veikia visą visuomenę, valstybę, tai turi neigiamą poveikio kiekvienam žmogui. Neatsitiktinai tas nedeklaruotas darbas auga, tai yra susijęs su ekonominė krize ir politinė krize. E, politikos taikomos tokios, kad žmonių skurdas tik auga. Pirmiausia, susiduria labiausiai pažeidžiami žmonės - migrantai, moteris, jauni žmonės ir taip vadinamieji E, fiktyvūs e, savo įmonę sukūrę žmonės, tie, kurie save įdarbinę. Reikia pasakyti, kad tas reiškinys mm, egzistuoja visur. Tačiau visur tos problemos šaknis yra tos pačios. Ketinama reformuoti darbo teisę, kad ir Ispanijoje, ir tai yra žingsnis bloga linkme. Mes dirbame ir toliau tam, kad ekonominės politikos vykdytos iki šiol būtų peržiūrėtos, nes dėl to labai nuskurdo dirbantys žmonės Europoje. Ačiū. Minutė. Ponui Ušelį. Szeretném megerősíteni, hogy amiről most szavaztunk, kifejezetten fontos. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau patvirtinti, kad ši tematika yra labai svarbi. Milijonai darbuotojų buvo šios problemos paliesti, Vengrijoje, mano šalyje taip pat ši problema labai aštri. Jeigu apsižvalgytume aplink visose sektoriuose, ar atstume dešimt tūkstančių, dešimtis tūkstančių žmonių, kurie dirba nelegaliai, socialinis saugumas tų žmonių yra dėja neužtikrintas. E, valstybės negauna didžiulių pajamų, dėl to nukenčia ir šalies konkurencingumas. Norėčiau pasakyti, jog valstybės narės turėtų imtis joms tenkančios atsakomybės, nes to pobūdžio e, elgesį vyriausybė turėtų bausti, kai žmonės dirba nelegaliai. Viena vertus reikia bendros platformos ir valstybės narės turėtų labiau bendradarbiauti tarpusavyje ir pradėti dialogą šią temą. Ačiū. Dėkoju. Kolega Hanan, minutė. Thank you, Mr. Dėkoju, pirmininko pavaduotojo. Dar kartą mes bandome kovoti su uh, simptomais, o ne su lygos priežastimi. Kodėl žmonės yra ištumami į juodą ekonomiką? Ogi todėl, kad teisė ekonomika yra pernelik regu, reguliuojama. Taisyklės yra per sudėtingos, mokesčiai yra per dideli ir todėl žmonės yra priverčiami ieškoti darbo kitur. Sprendimas nebūtų uh, E, maitinti pacientą tais vaistais, kurie ir sukėlė jam lygą. Mes negalėsime spręsti šios problemos e, didinami valstybių įsikešimą į šią sistemą. Nepamirškime, kad mokesčių, pajamos iš mokesčių mažėja dėl visų šių problemų. O koksgi būtų atsakymas? Žemesni, aiškesni mokesčiai tam, kad žmonėms nereikėtų ieškoti darbo juodojoje šešėlinėje ekonomikoje. Dėkuoju toliau vieną minutę, ponia Jaslovecka. Pone pirmininkė, kirmėjai ponai ir ponios. Aš džiaugiuosi, kad yra kuriama Europos platforma skirta bendarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasimo nuo jos srityje gerinti. Anot kai kurių šaltinių, net 20 procentų visų dirbančiųjų kai kuriuose šalyse gauna atlyginimą už darbą, kuris nėra deklaruojamas. Tai reiškia, tai turi ir teisinių padarinių. Nedeklaruotas darbas yra plašiai paplitęs Europoje ir tai gali turėti ilgalaikių padarinių. Pirmiausia, valstybių narių biudžetai gaus mažiau pajamų Vietos regionų ligminių taip pat savivaldybių biudžetai bus mažesni, o ilgainiui tai atsilieps ir pensijoms, mūsų gebėjimui mokėti pensijas, jas reikės mažinti. O juk mes žinome, kad e, mūsų visuomenė sensta, taigi panašu, kad ateityje dar daugiau pagyvenusių žmonių gyvens skurde. Aš manau, kad geriausiai mes sugebėsime kovoti su šią problemą pritaikydami tas priemonės, kurios atsižvelgs į kiekvienos vietos regiono ypatumus. Ponas Messerschmidt. Ačiū, ponė pirmininkė. Danija turi vieną iš geriausiai funkcionuojančių darbo rinkų. Ir nedeklaruotas darbas nėra didelė problema Danijoje. Ir mes neturime problemų, nuo kurių kenčia Europa. Jei, e, e, manau, kad jei mes netakytume e, keturių laisvių, tuomet problemų turėtume dar mažiau. Problemas mastas vis didėja dėl to, kad nacionalinėms valdžios ats, institucijoms vis sunkiau yra patraukti atsakomybėn tuos, kurie pažeidinėja taisyklės. Čia nereikia daugiau Europos. Ne, reikia sustiprinti valstybių narių galės persikioti ir bausti tuos, kurie pažydinėja taisyklės. Čia nereikia tikrai kalbėti apie tai, kad Europa turėtų įsikišti. Ne, reikia su, tiesiog sustiprinti valstybių narių galės. Dėkuoju toliau ponas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė. Tam, kad galėtų šalyje veikti teisės viršinybės principas, reikėtų, kad tam pritartų piliečiai. Tik tai taip galima sukurti adekvačią teisinę sistemą. E, tik tokioje sistemoje galima bus kalbėti apie tai, kad visas darbas bus deklaruojamas ir visi mokesčiai bus tinkamai sumokami į biudžetą. Turime kalbėti apie šias problemas. Mes turime aktyviau kovoti su mūsų pinigų plovimu, su šešėlinė ekonomika ir su kitomis žalingomis praktikomis, kurios kenkia mūsų ekonomikai ir mūsų piliečiams. Platformoje dirbs valstybių narių ekspertai ir vairių sričių specialistai. Be kito ko, šiame darbe dalyvaus ir socialiniai partneriai. Europos platforma turėtų priimti sprendimus, apie kuriuos turėtų būti skelbiama informacija kuo skubiau, tam, kad galima būtų juos kuo geriau pritaikyti. Dėkoju, aš džiaugiuosi, kad yra kuriama ši platforma, dėl to, kad aš manau, kad valstybės narės turėtų keistis informaciją ir geriausios praktikos pavyzdžiais. Mes galime sukurti tokias priemonės, kurios padės mums geriau keistis informaciją ir keistis geriausios patirties, pat, e, geriausių pažiūrų patirtimi, kur galime kurti duomenų bazės ir tokie veiksmai padės mums kovoti su nedeklaruojamu darbu tiek savo šalyje, tiek visoje Europos Sąjungoje. Ir Ši kova yra svarbi, todėl kad valstybės narėms reikia pajamų, bet kartu e, e, tai bus naudinga e, tiems, kas dirba, nes dažnai šiandien žmonės dirba neturėdami jokios socialinės apsaugos. Mes žinome, kad kuo labiau žmogus yra išstumtas iš mūsų visuomenės, tuo labiau jis yra linkęs atsidurti šešėlėje. Aš nepritariu 63 pakeitimui. Nes aš manau, kad rekomendacijos, kad, kad be abejo reikėtų kartu vertinti padėtį, bet rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų turėtų būti, net, negali būti saistomo pobūdžio. Dėkuoju. Ponas Polčak. Udělení slova. Ehm, já jsem toho názoru, že náklady... Dėkuoju, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį. Esu tos nuomonės, kad darbo jėgos kaina yra konkurencingumo privalumas. Valstybės narės tuo būdu gali skirtis vienos nuo kitų. Paskui, aišku, yra fiskalinių dalykų ir taip toliau. Aš dėl to ginu tą teisę, kad kiekviena valstybė narė ES galėtų pačios šios klausimus sureguliuoti nacionalinių teisės aktų dėka. Tačiau, aišku, nedeklaruotas darbas yra tikra rykštė. Rykštė, kuri sukelia daugybę problemų ir socialiniam draudimui, ir nacionaliniam biudžetui. Tai taip pat sukelia daugybę socialinių problemų, apie kurias kalbėjo kolegos. Būtent dėl to aš balsavau už šį pranešimą ir manau, kad yra labai svarbu, kad ES valstybės narės bendradarbiautų ir keistus informaciją tam, kad darbo rinka atitiktų minimalius ES nustatytus standartus. Ačiū. Dėkoju. Ponas Keli, minutė. Dėkoju. Aš išklausiau diskusiją šį rytą, tačiau negavau galimybės pasisakyti. Dėkoju už man suteiktą progą dabar tarti žodį. E, be abejo, e, nedeklaruotas darbas e, yra didžiulė problema. E, šiandien buvo pasakyta, kad nuo procento iki 30 procentų priklausomų nuo valstybių narių yra paplitęs šis reiškinys. E, kolega Hanan kalbėjo apie tai, kaip žmonės patenka į tą juodąją darbo rinką. Ir tai yra be abejo tik nedidelė tos problemos dalis. Manau, kad labiausiai pabrėžti turėtume e, tai, kad darbdaviai e, išnaudoja e, savo darbuotojus, kaip minėjo Mariana Harkin. Manau, kad turime kurti paskatą žmonėms mokėti mokesčius ir deklaruoti, jeigu jie dirba. Dėkoju. Pirmininkas. Ačiū, kolega Likelį, kolega Etridge. Thank you. Dėkuoju, mes ką tik kalbėjome apie nedeklaruojamą darbą ir apie šešėlinę ekonomiką. Na, ironiška tai, kad ES atstovai kalbėjo apie tai, kodėl žmonės nenori laikytis taisyklių ir nori dirbti šešėlėje, kai tos taisyklės labai dažnai uh, uh, uh, užkerta kelią konkurencijai. Uh, Mano kolega iš Britų konservatorių sakė, kad, tai, e, kad buvo pateiktas puikus pasiūlymas. Tai parodo, kad jis visiškai nieko nesupranta, nes gyvendinti tų taisyklių nebus įmanoma. Ir po to, kai leiboristai sakė, kad taip, tos priemonės turėtų padidinti mūsų konkurencingumą. Ir tai yra leiboristų partija, kuri iš esmės praktiškai sužlugdė mūsų ekonomiką. Tikrai ironiška kad tokie pareiškimai apskritai yra uh, išsakomi šioje salėje. Akivaizdu, kad jūs visiškai nieko ne, nesugebat. Dabar dėl pono Demesmaker pranešimo, dėl įvairovės strategijos. Prašom, kolegė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. 15 metais aplinkosauginės temos buvo labiausiai aptariamos. COP21 vyko, kur buvo kalbama apie e, klimato kaitą, aplinkos e, e, išsaugojimą. Dabar kalba sukasi apie konkrečius dalykus, todėl kad iki šiol visos strategijos išsaugoti bioįvairovę nepasiteisino, buvo fiaskas. Bioįvairovė yra išteklis ir ekonominis turtas, bet be kitako ir ypač socialinis turtas. Todėl būtina išsaugoti bioįvairovę jūroje ir turime šią dimenciją įtvirtinti visose ES e, politikose. Negali būti melinos ekonomikos ne, išsaugant bioįvairovės e, e, mūsų jūrose. Dėl to turime remti universitetus ir tyrimus, kuriais siekiama išsaugoti ekosistemas, nes be to e, pasaulis bus nuskurdintas ir tai turės neigiamą pasiekmių mūsų sveikatai taip pat. Ačiū. Pone Stilė. Minutė, ponė Stilė. Thank you, uh, eh, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už šią galimybę. Aš esu iš Leiboristų partijos ir aš norėčiau uh, pasisakyti už šią direktyvą ir aš manau, kad negalima jokiamis priemonėmis pateisinti švelnesnės nuostatas. Negalime leisti, kad aplinkosauga nebūtų rūpinamasi rimtai ir buvino, nu, gamtinių buveinių direktyva yra labai svarbi ir piliečiai ją remia labiau nei 120 tūkstančių piliečių pasisakė Junktinė karalystė už tai, kad mes geriau bendradarbiautume aplinkosaugos rytyje. Ir Škotijoje mes matome, kad šie dokumentai padeda mums apsaugoti savo da, gamtą. E, dar ir tam, kad ir mes galėtume ją džiaugtis ir kad kiti atvykę iš Škotiją galėtų galėtų pas mus lankytis. Mes turime 155 saugomas teritorijas, labai daug biologinės įvairovės ir manome, kad reikia ją saugoti. Ir todėl visus teisės aktus reikia gyvendinti kuo skubiau ir kuo geriau. Dėkoju, kolega Mamikins, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Geras šeimininkas visada įsitikina, įsitikina, kad jo ūkis gerai sutvarkytas, kad ten švara užtikrinta ir tvarka. Tai yra normalu. Karts nuo karto įsimasi priemonių tam, kad galėtų išnaikinti parazitus. E, ir visa. Tačiau kaip vertinti e, tokį šeimininką, kuris gali pasirodyti ant, antropocentriškas? Kas atsitiks su gamta, su ekologija? E, ateitie. Turim nepamiršti, kad žemė mūsų yra ta vieta, vienintelė vieta, kurioje gyvename. Ir manau, kad jeigu nesielgsim atsakingai, nepasieksim ES tikslų keliamų biologinės įvairovės srityje iki 2020 metų. Turėtų būti atliktas vidurio įvertinimas kad žinotume, kiek dar turime lėšų, kaip bendradarbiaujama tarp vietos ir regioninių nacionalinių struktūrų, e, kokią bendrą žemės ūkio politiką turėtume vykdyti ir paramą teikti. Ačiū. Ačiū, kolegė Harkin. Minutė. Dėkuoju, pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas paragino valstybės narės neleisti vykdyti hidraulinio skaldimo operacijų taikant atsargumo principą. Ir nustačius, kad teisės aktuose yra spragų, mes pasakėme, kad mes turime atsižvelgti į riziką ir į tai, kad uh, kad ši technologija gali turėti e, neigiamos įtakos mūsų klimatoj, biologiniai įvairoviai ir aplinkai. 55 procentai valstybių narių tai ir piliečių remia šį pasiūlymą. Man buvo labai e, keista, kad e, man teko ginčytis dėl šio klausimo su savo kolegomis mano apygardoje. Nes tenai buvo nuspręsta pritarti uh, Hidraulinio skaldimo technologijos plėtrai mūsų apygardoje, o tarpu kaimininėje grafystėje buvo priimtas kitas sprendimas. Aš tikiuosi, kad Europos parlamento sprendimas paragins e, mano kolegas mano grafystėje peržiūrėti savo sprendimą. Dėkoju. Džiaugiuosi tų pranešimų. 68 straipsnė yra kalbama apie tą principą, kad mes turime atlikti studijas apie tai, kaip apsaugoti gyvūnus ir kokį poveikį vienos ar kitos priemonės turės gamtai, nes jų gamta keičiasi, pasikeitimų daug. Atsitinka taip, kad iškyla grėsmė vienoms ar kitoms rūšims. Tai buvo dešimtmečius. Ir štai dabar pasikeitimai vyksta ir toliau, ir mums reikalinga daugelį dalykų spręsti nacionalinių lygmenių. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Polčiak, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi įvairovė nėra ne tik ES viena iš jėgų, bet bio įvairovė yra viena iš svarbiausių mūsų žemino vertybių. Strategija siekia pakankamai toli. Ne viskas iki šiol buvo daroma sėkmingai. Turime žinoti, kad bio įvairovė yra ne tik aplinkos sauginis klausimas. Be abejo, tai yra viena iš svarbiausių vertybių, tačiau bio įvairovė tuo pat metu taip pat yra ir dalykas turintis tam tikrų socialinių aspektų. Nemanau, kad reikia pernelyg daug taisyklių susikurti, tačiau kiekviena aplinka yra tam tikra erdvė, kuri nusipelno būti gerai tvarkoma, kad ją paliktume tvarkingą busimoms kartoms. Taip turime ir elgtis, ir turime kovoti su, su, su padarytais nuostoliais. Tai yra būtent mūsų busimų kartų ateičiai. Ačiū kolega Keli, minutė. Dėkoju Ačiū pranešėjui, kuris parodė bioįvairovės ir tie iškylančias didėjančias problemas. Tai reiškia, kad turime veikti sparčiai, atsižvelgdami į ES 2020 strategijos tikslus. Turime atsižvelgti taip ir Paryžiai vykusios COP21 konferencijos rezultatus. Um, kuo geresnė bus mūsų aplinka, tuo geriau bus visiems žmonėms. Tačiau šiaip ar taip sprendimai šios rytyje užima laiko Ir manau, kad reikėtų nuveikti daugiau šioje srityje. Taigi reikėtų kreiptis į visus žmonės, reikia, kad žmonės galėtų pamatyti, ką galima nuveikti ir kad jie pamatytų naudą. Na, kalbu pirmiausia apie savo šalį, kur žemė ir gamta yra labai svarbus dalykai pritraukti turistams, tai yra ir ekonominis mūsų šalies turtas. Tiesiog norėčiau papildyti tai, ką sakė Estijos prezidentas, kalbėdamas mums šiandien. E, Jis e, tai pasakė tikrai labai teisingų dalykų apie tai, kokia svarbi mums yra mūsų aplinka turime proselėti ir saugoti. Ačiū ponui Kelį, sako pirmininkas. Tuo būdu baigiame balsavimo paaiškinimą. Dabar darysime posėdžių pertrauką iki šiandienos 15 valandos. Ačiū visiems.